Dobry wieczór, witam Państwa. Myślę, że rozpoczniemy głosowanie. Labas vakaras, sveiki susirinkę. E, pradėsime nuo balsavimo. Nes šiandien yra pirmadienis Strasbūrė ir, buvo, ir todėl būtų pats laikas jau dabar pradėti. E, pradėsime nuo darbo atvarkės. Tikiuosi, kad visi pritarėte darbo atvarkiai. Taip pat mūsų posėdis yra transliuojamas e, internete ir bus vertimas. E, ir dar norėčiau priminti, kad e, birželio mėnesį mūsų komitetas priėmė sprendimą palaikyti naują 53 straipsnio 4 e, dalį darbo tvarkos taisyklių ir palaikyti e, nuomonę dėl Europos solidarumo e, fondo. Mes turime palaikyti atsakingą į komitetą, kuris yra kultūros ir švietimo komitetas. Pakeitimus galite teikti iki penktadienio spalio 6 dienos 13 valandos. O dėl tų pakeitimų balsuosime lapkričio 6 dieną. Pone Hoisling, prašau. Pone pirmininkė, norėčiau paprašyti jūsų pradėti balsuoti nuo penktosios mūsų darbo tvarkės e, temos. Tai yra atsisakyti balsavimo dėl penktojo punkto, skatinimas naudoti atsinaunančių išteklių energiją, nes mūsų šešėliniai pranešėjai pranešė, kad mūsų netenkina procedūra, kokia vyko. Jeigu yra e, paskelbiami posėdžiai tuo metu, e, kai negali ne vienas šešėlinis pranešėjas ir negalima Ir, to, ir tokią dieną e, rengiami kompromisai, o kaip minėjau, negali dalyvauti ne vienas šešėlinis pranešėjas. E, Tai tikrai taip negalima toleruoti tokios procedūros. Aplinkosaugos komitetas savo balsavimą nukėlė į spalio pabaigą, taigi mes turėtume laiko, todėl mes galėtume parengti geresnius kompromisus. Todėl prašau jūsų e, į kitą mūsų posėdį nukelti balsavimą dėl penktojo darbo tvarkės punkto. Ačiū. Informacijai našich za pośrednictwem. Pagal mūsų turimą informaciją, kol kas dar nėra sprendimo, ar Envi komitetas pe, nukels balsavimą į vėlesnę dieną. Taigi dar sprendimas dėl to nėra priimtas Envi komitete. Ponas Brecel. Dėkoju ponė pirmininkė, aš nepritariu pono Hoislingo prašymui dėl to, kad būtų atidėtas balsavimas dėl šio klausimo nes mes dalyvaujame įvairiose darybose ir galiausiai buvo pasiekti kompromisai dalyvaujant visoms e, politinėms frakcijoms, buvo keturi šešėlinių pranešėjų posėdžiai ir keturi papildomi techniniai posėdžiai ir aš pati asmeniškai kalbėjau su visais šešėliniais pranešėjais, aš gerai žinau jų poziciją ir manau, kad mes e, turime geria, geriausios įmanomos kokybės e, nuomonę ir manau, kad mes savo nuomonę turime patvirtinti iki balsavimo Envi komitete ir, ponė pirmininkė, jūs teisus, Envi komitetas dar neatidėjo balsavimo, taigi buvo pateikta neteisinga in, informacija. E, mes e, turime atstovauti ūkininkų interesus, interesus ir e, todėl aš norėčiau paprašyti visų nepalaikyti šito prašymo atidėti balsavimą reformą. O ką mano pranešėjas? Galite pasisakyti, bet labai trumpai, prašau. Ponas Agniu. Dėkoju. E, aš nedažnai prašau, kad būtų e, e, atidėtas balsavimas dėl tokių temų, kurios susiję su energetika, bet šį kartą aš jį palaikau. Panie, panie, panie, panie pošlė, škoda šasų. Pone parlamento nary, gaila laiko, bet nežinau, ar kam nors tai padėjo, ką pasakėte. Ar pranešėjui padėjo, ar šešėlinį pranešėjai. Ponas Takula. Ačiū. Aš turiu pasakyti, kad Petir nuveikė tikrai puikų darbą, ji buvo labai kantri, dirbdama su šešėliniais pranešėjais, mes e, dalyvavome keliose diskusijose su jie, dėl to aš e, suprantu, e, nors ir suprantu pono Hoislingo poziciją šiuo klausimu, aš palaikau ponę Petir, nes jie nuveikė tikrai išskirtinį darbą kaip šešėlinė pranešėja. Pan Pavel, pani Petir, pan posel Andriu. Gerai, ponas Andriu. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, pono Oslinga, suprantu, tai yra svarbus pranešimas, mes padarėme pažangos, ponia Petir tai jau pasakė, ir manau, kad su šiuo pranešimu turėtume padirbėti šiek tiek daugiau tam, kad energetikos, dėl energetikos klausimų būtų pasiektas konsensusas. Man atrodo, kad darbas dar nėra išbaigtas, todėl aš pasisakau už atidėlimą šio klausimo, kaip kad kolega prašė tai padaryti. Pone Sandra dabar. Norėčiau ir aš pasakyti, kad pasisakau už pono Hoitlingo pasiūlymą poziciją. Pirmininkas. Daugiau pasisakyti norinčių nėra, kolegų? Ne, vis dėlto ponas Donte. Aš esu priblokštas to, ką dabar girdžiu mes net nesame tikri, kad Envi nebalsuos per ateinančias valandas. Ir dabar imamės rizikos e, nepatvirtinti tokios nuomonės agri komitete, kaip mes atrodysime. E, juk turėjome dabar ištisą savaitęs tam klausimui nagrinėti ir manau, kad komitete pakankamai apie tai yra kalbėta. Man atrodo, kad nepriimtina ir negalima leisti to, kad mes nepasisakytume savo nuomonės, neišsakytume prieš Envi komitetą. Pirmininkas. Prieš keletą minučių dar e, klausiau, klausiau tiksliau sekretariato vadovo, e, kad jis man pasakytų, ar Envi komitetas balsuos ar ne, ar atidės. Ir pasirodo, kad e, Envi komitetės sprendimas dėl to nėra priimtas. Taigi mes iš esmės neturime laiko atidėlioti savo balsavimo. Tie, kurie norėjo pasisakyti, pasisakė, o dabar siūlau perėti prie balsavimo. Kas už pono Haslingo prašymą? Elektroniškai balsuosime. Taigi balsuokime dabar elektroniškai už pono Haslingo pasiūlymą. Oh, blue. Nu. One EPP too many. Vieno EPP narių per daug. Vienas EPP turėtų savo kortelę ištraukti. Gerai, viskas gerai dabar. Sorry. Przechodzimy do projektu opinii w sprawie zalecenia. Tokiu atveju dabar perėsime dėl rekomendacijos tarybai dėl siūlomų prekybos dėrybų su Australija įgaliojimu. Balsavimo rezultatai matote, kokie yra. Taigi ponas Andriu yra, Andriu tiksliau yra pranešėjas. Pone pranešėjau, tiksliau, INTA komitetas yra už nuomonę atsakingas. Kaip žinia, nedaug laiko buvo šiai nuomoniai pakeiti, pateikti. Na, o jeigu dabar, ponė Andriu, jūs norite pasakyti, prašom, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad abu tie pranešimai labai svarbus žemės ūkio sektoriui. Manau, kad čia puikiai kolektyviai padirbėjome ir turė, norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir visiems nariams už tai, e, kad jie labai naudingų e, pakeitimų pateikė. Ir e, dėl šio pranešimo pavyko konsensuso sutarimo pasiekti. Norėčiau padėkoti e, šešėliniams pranešėjams, ne visada taip gerai pavyksta su jais dirbti. E, ir taip pat norėčiau padėkoti sekretariatui, kurie tikrai e, labai smarkiai prisidėjo prie šio bendro darbo. Pirmininkas, ačiū. Dabar pereisime prie balsavimo. Balsuosime elektroniškai dėl kompromiso. Pirmas pakeitimas, kas už, kas už pirmą pakeitimą. Ačiū, patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už, Priimta. Pirmas kompromisas. Kas užtiksliau dabar balsuosime elektroniškai dėl jo. Balsavimas baigtas. Kompromis przyjęty. Przechodzimy do poprawki 9. Kompromisas patvirtintas. Perkime prie devinto pakeitimo. Kas už, kas už devinto pakeitimo? Ačiū patvirtinta. Antras pakeit... kompromisas. Elektroniškai balsuojame. Pradėkime balsavimą. Balsavimas baigtas. Kompromisas patvirtintas. Dabar 116 pakeitimas. Kas, kas už 116 pakeitimą? Ačiū, patvirtinta. Trečias kompromisas. Pradedame dėl jo balsuoti elektroniškai. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau ketvirtas kompromisas. Elektroniškai balsuojame, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Kompromisas patvirtintas. Toliau penktas kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 19 pakeitimas. Kas už 19 pakeitimą? Kas prieš? Atmesta. 22. Kas už? Patvirtinta. Pasitikrinkime tiksliau. 22 pakeitimas. Dėl jo balsuokime elektroniškai dabar. 22 pakeitimas. Prašome, pradame balsuoti. Balsavimas, baig... Balsavimas baigiamas. Vienas ND narių per daug. Prašome išsimti kortelę. Gerai, viskas gerai. Balsavimas baigtas dėl 22 pakeitimo. Patvirtintas. Ponas ir ponai. Toliau 27. Kas už? Ačiū, patvirtinta dabar šeštas kompromisas. Balsuojame dėl jo. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Septintas kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 39 pakeitimas. 39. Balsuokime kildami rankas dabar, kas už. Patvirtinta. 40 kas už. Patvirtinta. 55 pakeitimas kas už. Patvirtinta. 57 kas už. Prieš. Atmesta. 58 pakeitimas kas už. Patvirtinta. 61 už, prieš atmesta, 65 už, patvirtinta. Aštuntas kompromisas, elektroniškai balsuokime. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta, 72, kas už, pa, ačiū, patvirtinta. 73 už, prieš, Atmesta. Devintas kompromisas, kas, prašau tiksliau balsuoti elektroniškai, elektroniškai balsuojame, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dešimtas kompromisas, pradedame balsuoti elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau 110 pakeitimas. 110 pakeitimas, kas už. Ačiū, patvirtinta. 11 kompromisas, pradedame balsuoti. Balsavimas e, elektroniškai vyksta dėl 11 kompromiso. Prašome balsuoti. Ačiū, balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 98 kas už, prieš atmesta. Patvirtinkime. 98 pakeitimas pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas elektroniškas. Atmesta. Nedidelė persvara. 107 pakeitimas kas už prieš atmesta. 118 patvirtinta. 100 už prieš Patvirtinta. 102 už, prieš, atmesta. 105 už, prieš, atmesta. 108 už, prieš, atmesta. Bet pasitikrinkime elektroniškai. Dėl 108 balsuojame, dėl 108 elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 109 toliau pakeitimas. Kas už, prieš. Man atrodo, kad panašus rezultatai, bet pasitikrinkime. Dėl 109 elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Nedidelė persvara balsų. 112 pakeitimas kas už, prieš atmesta. 113 už prieš atmestą. 114 už prieš atmestą. 115 už prieš. Pasitikrinkime elektroniškai. Dėl 115. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime elektroniškai. Pradedamas balsavimas. Dabar jis baigiamas. Atmesta. 117 dabar, kas už, kas prieš, atmesta. Balsuojame dabar dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais elektroniškai. Prašome, pradedame balsuoti. Zamykamy głosowanie. Taigi, balsavimas baigtas. Sveikiname pranešėją. Ar pranešėjas nori pasakyti, prašau? Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Matome, kiek svarbu yra balsuoti vieningai ir kaip svarbu kolektyviai dirbti, atitinkamai rezultatai matosi. Aš tikiuosi, kad komisija čia išvelgs e, žinę iš mūsų pusės ir bus suprasti sunkumai žemės ūkio sektoriu. Mes e, man tiksliau prašome e, tokio bendro požiūrio į e, poveikį visų pasirašomų priekybos sustarimų žemės ūkio sektoriui. Dėkoju, sako pirmininkas. Ačiū pranešėjui. Be jokios abejonės, jūs ir toliau e, seksite šį dėrybų procesą. Ir jeigu vyks koordinaciniai posėdžiai, paprašysiu jūsų juose dalyvauti, bei mus informuoti apie tai, jeigu, pavyzdžiui, susidarys tokios situacijos, kai, apie kurias reikės mus informuoti. Spalio 12 dieną INTA komitete vyks tvirtinimas per balsavimas, o tvirtinimas per antrąją Strasbūro sesiją spalio mėnesį. Toliau e, susitarimas, prekybos susitarimas su Naujaja Zelandija. Pranešėjas ponas Gaspari, Inta komitete, mūsų komitete James Nicholson. Taigi, gerbiamas kolega, žodis jums, ponė Nicholson. Uh, Kalbėsiu labai trumpai. Norėčiau padėkoti visiems, kurie padėjo renkti šį dokumentą. E, iš tiesų tai buvo sudėtingas laikotarpis, nes rengėme dokumentą prieš vasaros e, atostogas. Be, be, dėl to norėčiau padėkoti komiteto darbuotojams ir savo e, frakcijos ECR e, darbuotojams ir taip pat visiems šešėliniams pranešėjams, e, su kuriais puikiai padirbėjome ir aš manau, kad tiesiog turėtume dabar balsuoti. Dėkoju. Po šių padėkos žodžių pradėsime balsuoti. Ketvirtas pakeitimas pono Dantan ir Dėlaje. E, kas už, dėkoju patvirtinta. Toliau antras pakeitimas. Atsiprašau, kompromisas turimas omenyje. Kompromisas A. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas B1. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 60 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. 40 pakeitimas. Kas už, prie, priimta. 43 kas už, prieš, atmesta. Kompromisas C. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Kompromisas D. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Kompromisas E. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 53 pakeitimas. Kas už? E, priimta. Kompromisas F. Pradedame balsuoti. Balsa, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 67 pakeitimas. Please. Please. Sì, grazie Presidente. No, eh, d'accordo con il relatore. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pritariu pranešėjui. 67 pakeitimas, prie jo norėčiau pasiūlyti žodinį pakeitimą, tai yra pridėti dvi lūtes, pasakysiu angliškai. E, kalbant apie tokius sektorius, reikia atsižvelgti į tam tikrų pramonės sektorių monopolinės struktūras, ypač kalbant apie pienininkystės sektorių naujo, Naujoje Zelandijoje. Ir paskui tęsiasi toliau tas pakeitimas toks, koks jis yra. Ačiū. Nie ma, nie ma uwag. Ar niekas neturi komentarų? Jeigu ne, tai tuomet galima patvirtinti tokį pakeitimą ir dabar galime balsuoti dėl 67 pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Man atrodo, kad patvirtinta, bet patikrinkime. Balsuojame dėl 67 pakeitimo. Zamykam gusuonį. Balsavimas baigtas. Priimta. 68 pakeitimas. Kas už? Prieš? Nematau aiškiai, taigi patikrinkime 68 pakeitimą, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 69. Kas už? Priimta. 70. Ne, dėl jo nebalsuojame. Atsiprašau. Kompromisas G. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. H. Kompromisas H. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. priimtas 80 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 82, kas už, prieš, atmesta. No, 86, 86, okay. Ko, y, poprawka 86. 87 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 87 pakeitimas, kas už e, priimta, 90, kas už priimta, 94, kas už prieš, atmesta. 95, kas už prieš, atmesta. 96, kas už prieš, atmesta. 97, kas už prieš, atmesta. Atmesta. 98. Kas už? Prieš. Atmesta. 99. Kas už? Prieš. Atmesta. Šimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta. 39. Kas už? Priimta. 101. Kas už? Prieš. Atmesta. 103. Kas už? Prieš Atmesta. Šimtas ketvirtas, sako kalbėtojas, kas už, prieš. Atsiprašau, tai buvo 108. Ir mes patikrinsime šitą pakeitimą, pradedame balsuoti. Zamykam. Balsavimas baigtas, atmesta keliais balsais, kelių balsų persvara. 112, kas už, prieš, atmesta. 111, kas už, prieš. Patikrinsime. 111. Balsavimas baigtas. Atmestas. 113. Kas už, prieš, atmesta. 116 kas už, prieš, atmesta. 118 kas už, prieš, atmesta. Patikrinsime, balsuojame dėl 118 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Dabar balsuojame dėl taip pakeistos nuomonės projekto, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Nuomonė priimta. Dėkoju visiems. O dabar suteiksiu žodį pranešėjų. Ar norite pasisakyti, ponė? Dėkoju, tai tuomet sveikinu Jūs. Taip pat sveikinu šešėlinius pranešėjus ir visus, kurie prisidėjo prie šitos nuomonės ir aš tikiuosi, kad ir pasieksite tolimesnės pažangos tolimesnėse dėrybose. Ir Atsakingas komitetas balsuos spalio 12 dieną, o jeigu nebus problemų, antroje plenarinėje spalio sesijoje balsuosime dėl šio klausimo. Toliau penktas punktas darbo atvarkė - skatinimas naudoti atsinaunančių išteklių energiją nauja redakcija. Pranešėja yra ponė Petir. Tai yra labai svarbus dokumentas ir e, yra du atsakingi komitetai - ITRE ir ENVI. mes bendradarbiavome su jais pagal 53 taisyklę, tai yra e, speciali bendradarbiavimo formulė 53 plus, e, pagal kurią prie ITRE įtraukiami ir Agri ir TRAN e, pranešėjai ir jie dalyvauja taip pat dėrybose. Pone Petir, ar jūs norite pasisakyti? Prašau labai trumpai. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jūs minėjote, tai yra nepaprastai svarbus dosie. Jis gana sudėtingas ir aš džiaugiuosi, kad dauguma frakcijų pateikė savo pasiūlymus, kuriuos galima buvo įtraukti kompromisinius pasiūlymus ir galima buvo juos, buvo juos visai suderinti rengiant šią, šį, šią, šį dokumentą. Aš sulaukiu ir mūsų komiteto paramos ir norėčiau pasinaudoti progą padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir padėjėjams už jų pagalbą. Nes manau, kad mums pavyko pasiekti gero kompromiso Ir ypač norėčiau padėkoti ponui Vasilis Magnis, kuris e, e sekretorijate buvo atsakingas už šį dokumentą ir jo rengimą. prieš pat balsuojantis tikrai labai stipriai prisidėjo, e, padėjo mums laiku parengti balsavimo sąrašus. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Kanjak ir ponui Strange, savo padėjėjams ir norėčiau e, paprašyti visų paremti šį pranešimą, kadangi tai yra labai svarbus e, pranešimas mūsų aplinkai ir mūsų ūkininkams. Pirmininkas, kaip jau sakiau, tai tikrai labai sudėtinga tema, sudėtingas dokumentas, turėjome daugybę problemų, tačiau mums pavyko jį parengti ir užmirškime praeitį ir pradėkime balsuoti. Pradėkime nuo 223 pakeitimo, kas už prieš, atmesta. 224 pakeitimas, 25 ir 26, jie panašus, kas už, prieš, pasitikrinkime, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 227 kas už, prieš. Pasitikrinkime ir dėl šito. Prašyčiau jūsų balsuoti. Balsavimas baigtas. Ačiū. Atmesta. Keturių balsų persvara. 228 kas už, Ačiū, patvirtinta 229, kas už, prieš, atmestas. Septintas pakeitimas ir 230. Abu identiški, kas už, priimta. 232, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 233 už, priimtas. 234, kas už, priimtas. 235, 236 ir 307 identiški pakeitimai, kas už priimta. Reikia pasitikrinti dėl šių, klausė pirmininkas. Gerai. Baigiame balsuoti. Ar EPP pasisakė už? viską mes čia atmetame. Dabar 238 kas už, prieš, priimtas. Pasitikrinkime. 238 pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimtas. 239 už, prieš, priimtas. 240 kas už, prieš, atmestas. Pasitikrinkime dėl 240, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas, atmestas. 241 ir 242 identiški pakeitimai kas už, priimtas. Antrasis kompromisas, kas už. Nepradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimtas. Toliau balsuosime dėl 245, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 245. Pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 247 ir 248 identiški pakeitimai atmesti. 254 kas už, prieš, Pasitikrinkime dėl 254. Pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 255. Kas už? Patvirtintas.

266, 267, kas už, kas prieš, atmesti. Pirmasis kompromisas, kas už, ne, pradėkime balsuoti elektroniniu būdu, sako pirmininkas. Baigėme balsuoti. Priimtas 275 pakeitimas. Kas už? kas prieš, atmestas. 276, kas už, priimtas. Devintas kompromisinis pakeitimas, pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas. 292 kas už. Priimtas. 294. Kas už 294. Gerai, sako pirmininkas. 294. Kas už šį pakeitimą? Kas prieš? Pasitikrinkime. 294 pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Septynioliktas pakeitimas. Reikia atversti. Tai tris puslapius toliau. 17 ir 321 identiški pakeitimai kas už, prieš. Panašu, kad atmet, atmesti, bet reikia pasitikrinti. Šis 17 pakeitimas. Pradėkime balsuoti. Pone Jar, prašau balsuoti. jūs kalbėjote, sako pirmininkas. Baigime balsuoti. Baigėme balsuoti. Vienu balso persvara buvo atmestas šis pakeitimas. Toliau balsuosime dėl. Trys šimtai dvidešimt antrojo. Kas už, prieš, atmestas. 328 kas už, prieš atmestas. 323. Kas už, kas prieš atmestas. 324 už priimtas. 325. Kas už, prieš atmestas. 326. Kas už, prieš atmestas. 327, kas už, prieš, atmestas. 18. Kas už, prieš, priimtas. 333, kas už, kas prieš, priimtas. 335, kas už, prieš, atmestas. 336 kas už, prieš, atmestas. 337 kas už, prieš, atmestas. 338 kas už, prieš, atmestas. 339 kas už, prieš, atmestas. 340 kas už, prieš, atmestas. 341 kas už, prieš, atmestas. 342 kas už, prieš, atmestas. 343, kas už, prieš, atmestas. 344, kas už, priimtas. 345 už, prieš, atmestas. 346 už, priimtas. 347 už, atmestas. Priimtas. 348 kas už, priimtas. 349 Pastikrinkime dėl 348 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 349. Kas už? Prieš? Atmestas. 350. Kas už? Prieš? Atmestas. 351. Kas už? prieš atmestas. 352 už priimtas. 353 už prieš atmestas. 354 kas už prieš priimtas. 355 už prieš atmestas. 356. Pasitikrinkime dėl 355. Balsavimas pradedamas. Baigiame balsuoti. Atmestas. Daug pavardžių. 356. Kas už, prieš atmestas. 357. Kas už, prieš patvirtintas. 358. Kas už, prieš atmestas. 359. Kas už, prieš atmestas. 360. Kas už, prieš atmestas. 361. Kas už, prieš atmestas. 362, kas už, prieš, atmestas. 363, kas už, priimtas. 364, kas už, prieš, atmestas. 365, kas už, priimtas. 366, kas už, prieš, atmestas. 367, kas už, prieš, atmestas. 368, kas už, prieš, atmestas. 369, kas už, prieš atmestas. 370 kas už prieš atmestas. 371 kas už prieš atmestas. 372 kas už priimtas. Pasitikrinkime dėl 372. Pradėkime balsuoti. Matau, kad PP turi vienu Balsų per daug. Baigiame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Tai 173. Kas už, prieš, atmestas. 374 už, prieš, Atmestas. 375 už. Prieš. Pasitikrinkime. 375 pradedame balsuoti. Gal aš pernelyg greitai balsavimą vykdau, galbūt reikėtų šiek tiek lėčiau, sako pirmininkas. Baigiame balsuoti. Atmestas. Kompromisas numeris 3, pradėkime balsuoti elektroniniu būdu. Baigėme balsuoti. Patvirtintas. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 410 pakeitimas priimtas. 24 kas už, priimtas. 411 už, priimtas, 412 priimtas. Penktas kompromisas pakeitimas, pradėkime balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimtas. 414 pakeitimas. Kas už? kas prieš, atmestas. 415, 416, identiški pakeitimai, kas už prieš patvirtintas, 417, kas už prieš priimtas, 418, už prieš priimtas, 419, už prieš atmestas. Šeštas kompromisinis pakeitimas, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. priimtas. 445. Kas už? Prieš. Atmestas. 441. Kas už? Prieš. Atmestas. 430. Kas už? Prieš. Atmestas. 431. 333, kas už, prieš, atmesti. 438, kas už, prieš, atmestas. 439, 440, kas už, prieš, atmesti. Septintas kompromisinis pakeitimas, pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas. 472 pakeitimas, kas už. Reikia praleisti beveik 3 puslapius. 472 pakeitimas radote. Kas už? Kas už 472 pakeitimą? Priimtas. 471 474 pakeitimas kas už, prieš patvirtintas. 475 kas už, prieš patvirtintas. 473 už, prieš patvirtintas. Keturi šimtai septyniasdešimt šeštas, kas už, priimtas. Keturi šimtai septyniasdešimt aštuntas, kas už, prieš atmestas, 479 už, prieš atmestas, 480 kas už, prieš atmestas. Aštuntas kompromisinis pakeitimas, pradėkime balsuoti. Zamykam balsuovanie. Balsavimas baigtas. Priimtas. 484, pani posėlė. 4, 8, 4 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 4, 9, 4 tiksliau. Pakeitimas, pradedamas balsavimas elektroniškai, balsavimas baigiamas. Atmesta. 501, kas už, prieš, atmesta. Kažkas salėje paprašė balsuoti elektroniškai. Balsuojame dėl 501. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 502. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 503. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime elektroniškai. 503 pakeitimas. Pradedamas balsavimas, dabar baigiamas. Atmesta. Nedidelė persvara. Atmesta. 504. Kas už? Patvirtinta. Penkišimtai ketvirtas. Balsuokime, jeigu pagidavote elektroniškai, prašau, 504. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Vieno balso persvara. 508 toliau pakeitimas, kas už patvirtinta. 39 tiksliau pakeitimas kas už, prieš patvirtinta. 510 kas už, prieš pasitikrinkime elektroniškai, balsuokime dėl 510. -ojo. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Vėl nedidelė persvara. 511 kas už prieš. Atmesta. 512. Kas už. Patvirtinta. Toliau 40. 40 kas už. Ačiū, patvirtinta. 41 tokiu atveju. Kas už? Patvirtinta. Pereikime prie 42. Kas už? Patvirtinta. Ačiū. Toliau 518. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 5.19, kas už prieš atmesta. 43.44, kas už patvirtinta. 521, kas už, prieš atmesta. 520 ir 522, kas už, prieš atmesta. Pasitikrinkime elektroniškai. Dėl šių dviejų pakeitimų 520 ar 522 pradedamas balsavimas elektroniškai, dabar jis baigiamas. Atmesta. 523. Kas už? 523 patvirtintas. Pereikime prie 60 pakeitimo, kas už prieš atmesta. 61 už prieš atmesta, 62 už prieš priimta, 63 už priimta, 64 už patvirtinta, 65 už prieš atmestą, 66 už patvirtinta, 67 ir 8 dabar už patvirtinta, 69 ir 70 už patvirtinta, 71, 72 kas už patvirtinta. Pereikime prie 76, 76 kas už. Taip, 76, kas už, kas prieš, atmesta. Perkime prie 78 ir 79. Kas už, kas prieš, atmesta. 80 kas už, kas prieš, atmesta. 81. Kas už? Patvirtinta. 85 dabar. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 86 ir 87. Kas už? Prieš atmesta. 88 ir 89. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Pasitikrinkime elektroniškai. 88-89 balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Tiek čia pavardžių surašyta. 90, 90 dabar. Patvirtinta. 91-92, kas už prieš patvirtinta, tiksliau atmesta, 93. Pasitikrinkime elektroniškai 91 ir 92. Pradedamas elektroninis balsavimas, dabar jis baigiamas. Atmesta. 93. Kas už? Patvirtinta. 94. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 95. Kas už? Prieš? Atmesta. 96. Už? Prieš? Atmesta. 99 kas už, patvirtinta. Toliau šimtasis kas už, prieš, atmesta. Šimtas pirmas kas už, kas prieš, atmesta. Šimtas antras kas už, kas prieš, atmesta. Šimtas trys už, prieš, atmesta. Šimtas ketvirtas už, prieš, atmesta 105 už prieš atmesta 106 už prieš atmesta 107 už prieš atmesta 108 už prieš atmesta 109 už prieš atmesta 110 ir 11 už patvirtinta 112 už Ar norite pasitikrinti elektroniškai? Gerai, tokiu atveju balsuokime elektroniškai dėl 110 ir 11. 110 ir 111. Man atrodo, kad bus patvirtinta baigiamas balsavimas. Atmesta. Atsiprašau, sako pirmininkas, atsiprašau. Komentarų neturėsiu dėl šito. 112, kas, prieš, kas už prieš, atmesta. 113 už, prieš, atmesta. 114 patvirtinta. 115 dabar. Pono Braneno pakeitimas už, prieš, atmesta. 116 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 117 už, prieš, patvirtinta. Šimtas septynioliktas. Patvirtinta, atrodo. 99 buvo patvirtintas, ar ne? Turime dabar grįžti prie 101 pakeitimo, nes jį praleidome. Kas už, kas prieš. Taip, atmesta. Taip kaip ir aš maniau. Taigi 117 dabar. 115. 115 buvo užduotas. 115, tiksliau 116 buvo atmestas. Tai tokiu atveju. Tiksliau 115, dabar dėl jo balsuojame už, prieš atmestą. 116 už, prieš atmestą. 117 pakeitimas yra labai geras, daug geresnis už pirmąjį kompromisą, tačiau 101 kompromisas, pirmasis kompromisas patvirtintas, tai 116, 17, 18 kaip ir atkrenta, tai tokiu atveju turime perėti prie 120. -ojo. Taip, mes 116 ir dabar paėmėme, o po 116 prie 120 pereisime. Aš dabar 100 prie 120. Kas už 120 pakeitimą? Kas prieš? Atmesta. 121, 22, 23. Kas už? Prieš. Patikrinkime elektroniškai. 121, 122, 123 pakeitimas elektroniškai balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 124, 125, 126 dabar. Kas už, prieš, atmesta. 127 už, prieš, atmesta. 128 už, prieš, atmesta. 129 už, prieš, atmesta. 130 už, atme, tiksliau patvirtinta, 131 už, prieš, atmesta. 132 už, prieš, atmesta. 163 už prieš atmestą, 164 už patvirtinta, 135 už prieš atmestą, 136 už prieš atmestą. Šimtas trisdešimt šeštas. Pradedame balsavimą elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Šimtas ir šimtas septintas už, patvirtinta 138 už, prieš atmestą, 139 už prieš atmestą, 140 už prieš atmestą, 141 už prieš atmestą, 141 patvirtinta. 143 dabar. Už prieš pasitikrinkime elektroniškai, balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar prie 164 pereikime. 164. Už prieš atmestą. 165. Už patvirtintą. 166. Už prieš atmestą. 167. Kas už, kas prieš atmestą Gerai, 167. Pirmiausia, turime dėl jo balsuoti. Kas už? Prieš. Balsuojame dėl 167. O po to ir nuspręsime, kas už, prieš, atmesta. 169 dabar. 169 kas už, prieš, atmesta. Šimtas šešdešimt devintas patikrinkime elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 173 dabar kas už. Patvirtinta. 174 kas už. Prieš. Atmesta. Šimtas septyniasdešimt penktas. Kas už? Atmesta. 176. Kas už? Patvirtinta. 178. 177 atkrito, todėl 178 dabar. Kas už? Patvirtinta. 179, kas už, kas prieš, atmesta. 180. Už prieš atmesta. 181, kas už prieš atmesta. 182 už prieš atmesta. 183 už prieš atmestą. 184 dabar, kas už patvirtinta. 187 kas už prieš atmestą. Pasitikrinkime dėl 187 elektroniškai. Balsavimas baigiamas. atmestas. 185 už prieš atmestą. 186 už patvirtintą. 188 už prieš atmestą. 189 už prieš atmestą. 190 e, už prieš patvirtinta, bet dar pasitikrinkime. 190 pakeitimas. Taigi 190 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 191. Už, prieš. Atmesta. 192. Už, prieš. Patvirtinta. 193 už prieš. Pasitikrinkime. 194 dabar balsuojame dėl to. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Tokiu atveju pereikime prie 198 pakeitimo. Už prieš Atmesta. 199 už. Patvirtinta. 200. Už. Prieš. Atmesta. 201 už. Prieš. Atmesta. 202 už. Prieš. Atmesta. 103 už. Patvirtinta. Prie 100, 215 dabar perikime iš karto. 215, kas už, patvirtinta. 216 už, patvirtinta. 217 už, patvirtinta. 218 už, patvir, prieš atsiprašau atmesta. 219 už, patvirtinta. Patikrinkime elektroniškai. Ne. 220. Pone Agniu, ar jūs norite, kad jūsų, dėl jūsų pakeitimo pakartotinai balsuotume? Ne, ne, patvirtintas buvo, kas buvo 220 už prieš atmestą. Penki, du, keturi dabar. Už prieš patvirtinta, penki, du, penki už patvirtinta, penki, du, šeši už patvirtinta, 527, 28, 29 ir 30 už patvirtinta, 531 už patvirtinta, 532 už patvirtinta, 533 už patvirtinta, 534 už patvirtinta, 535 už patvirtinta, 536 už patvirtinta, 537 už patvirtinta, 538, 539 už patvirtinta prieš patvirtinta. Sveikiname. Praneš, tiksliau, parlamentarą Šanį. Dabar kompromisas dešimtasis. Balsuojame dėl dešimtojo kompromiso. Pradedamas balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Tokiu atveju pereikime prie balsavimo dėl visos nuomonės. Galutinis balsavimas dabar dėl e, viso projekto dokumento su visais pakeitimais. Taigi pradedame balsavimą elektronišką. Balsavimas baigiamas. Jūsų nuomonė yra patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Pranešėją, ar norėtumėte pasakyti dabar? Poseł Kalinowski dostawi słuchawki. Hvala gospodine predsjedniče. Pani poseł, sprawozdawca. Zahvaljujem svima koji su podržali ovo izvješće. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems, kurie palaikė šį pranešimą. Mes jį patvirtinome didžiąją balsų daugumą. Tai rodo, kad e, Agri komitetas yra vieningas ir turi vieningą nuomonę dėl e, bio kūro ateities. Ir aš tikiuosi, kad e, Envi komitetas atsižvelgs į mūsų nuomonę. Atsinaujantis energijos šaltiniai yra grau, glaudžiai susiję su e, žemės ūkio sektoriumi. E, E, bei miškininkystės sektoriumi ir tai prisideda, ir šie sektoriai būtent prisideda prie um, kovos su klimato kaita. E, yra labai svarbu, kad ištekliai būtų prieinamomis kainomis ir kad e, mes e, galėtume e, sumažinti genetiškai modifikuotų kultūrų auginimą ir tikiuosi taip pat, kad e, bus sukurtos naujos darbo vietos žemės ūkio sektoriuje. Taigi manau, kad šis pranešimas yra labai svarbus e, šiame kontekste ir aš norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio pranešimo sprendimo, taip pat ir mūsų frakcijos e, sekretoriatui. Dėkoju visiems, e, taip pat ir šešėliniams pranešėjams. Noriu pasakyti dar vieną svarbų dalyką. Man atrodo, kad mes turėtume daugiau dėmesio skirti atmosferai ir klausimams susijusiams su atmosfera. Ir dažnai mažos detalės pareikalauja labai daug dėmesio. Todėl norėčiau kreiptis į šešėlinius pranešėjus ir pranešėjus. Dėkoju visiems. E, dėkoju už tai, kad puikiai padirbėjome ir greitai pabaigėme balsavimus. E, kitas mūsų posėdis ir įvyks spalio 9 ir 10 dienomis, o 11 spalio rengsime klausimus. E, tai bus bendri klausimai su Envi komitetu. Posėdis baigtas.